and gentlemen. Vadina, mėly kolegos, ponas ir ponai, pradėkime posėdį. Pranešėjas atvyko, o tai svarbiausia, visi esate svarbus, tačiau svarbiausias pranešėjas, pirmasis darbo tvarkės klausimas šiandien po pietų kai kurių atmosferos taršos elementų sumažinimas atskirose valstybėse narėse ir komisijos 2003 metų direktyvos peržiūra. Noriu pranešti, kad 2014 rūpščio 25 pirmą kartą keitėmis nuomonėmis komitete, dalyvaujant komisijos atstovams ir pristatant du teisės aktus dėl pramoninės taršos ir oro kokybės savo veiklos programoje komisija paskelbė, kad ketina atšaukti šią direktyvą, tačiau sulaukusi kritikos iš valstybių narių ir parlamento nusprendė šį klausimą palikti darbo tvarkėje. Žinome, kad Kalbama daug apie teisės aktų supaprastinimą, subsidirimo principą, laikymas valstybių narių atsakomybę, tačiau galiausiai mes vis tiek norėtume, kad viskas būtų padėta ant stalo, kad galėtume priimti sprendimus dėl visko. Tai yra geriausias pavyzdys. Pranešėjas šiandien pristatys savo pranešimo projektą ir jis nėra atsakingas už viską, tačiau Laukiame kolegos Jereko nuomonės, o kiti suinteresuoti pirmiausia šešėliniai pranešėjai, po to galės pristatyti savo poziciją šiuo svarbiu klausimu, kaip įprasta pradėsime nuo pranešėjo, pono Gereko, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, dėkuoju, kad suteikite žodį Labai gerai, kad ši tema nepriklausomai nuo to, ar turi komisija konkrečių planų ar neturi, palieka klausimą darbotvarkė, nepaisant to, kad konkretaus plano yra, nes mes dar nebalsavome, koks turėtų būti naujos direktyvos tikslas. Komisija savo naujausime gruodžio 18 dienos projekte, kuriame kalbama apie valstybių narių, kai kurių rūšių e, atmosferos e, <clears throat> taršos medžiagų mažinimą. Pagrindinis tikslas yra remti ekologinį ekonomikos saugimą, konkurencingumą, gamtinių išteklių apsaugą ir e, naujų ekologinių technologijų skatinimą valstybėms narėms yra nustatomi, nustatomos konkrečios taršos ribos pagrindinis direktyvos pakeitimas, palyginant su 2003 metais susijęs su to, kad metanas įtraukiamas į taršių dujų sąrašą bei konsultacijos su visuomenė dėl investicijų, kurios ateitie galėtų sumažinti taršą projekte, neatsižvelgiama į ypač smulkiųjų dalelių taršą, kurios ir mažesnės nei, dvi, nei 2,5 mikrometro, nekalbant jau apie nano dalelės, nekalbama apie dioksinus projekte. Taip pat e, neminimi šildymo sezono metu atsirandantis žemo lygio taršos elementai, e, kurie, pavyzdžiui, Lenkijos ir kitų naujų ES valstybių narių gyventojams kelia daug problemų. Projekte minimi, minimos pavojingos dujos, pavyzdžiui, H2S, turinčios antropogeninį poveikį. Šios dujos išsiskiria į atmosferą, pavyzdžiui, anglės kasyklose ir jas išskiria įmonės, <clears throat> naftos gavybos įmonės, kuomet žalia nafta yra naudojančias dujas valoma ir po to patenka į atmosferą, taigi visoms valstybėms narėms yra labai sudėtinga taikyti tuos pačius kriterijus, kadangi jų padėtis skiriasi taršos ribos skiriuose valstybėse narėse gali būti taikomas tik tų taršos elementų atžvilgių, kuriuos būtų galima stebėti, tačiau esama ir tokių taršos atvejų, kuriuos sunku išmatuoti, tačiau kurių šaltiniai yra žinomi ir pirmiausiai nano dalelyčių patekimas į atmosferą ir kurios kelia labai mm, didelė grėsmė, nes gali patekti į jų organizmų lasteles, taip pat e, kancerogeninių medžiagų e, padidėjimas ir plaučių vėžio atveju padidėjimas galbūt yra susijęs su šių nano dalelyčių patekimo į atmosferą, kadangi dar tai nėra įvertinta ir numatuota. Pačių dalelių poveikis yra ne įvertintas klimato kaitai, e, ypač naudojant aerozolius. Kalbant apie nemetaninės kilmės organinius junginius, tai tokių cheminių junginių buvimas atmosferoje vis didėja ir jų rūšys e, taip pat yra įvairios, taigi reikėtų komisijai pateikti aiškesnės, aiškesnius apibrėžimus, taip pat e, nestacionarus dizeliniai varikliai įskiria vis daugiau azoto oksidų į aplinką, ypač e, turint omenyje, kad valstybės E, narės yra pasiemusios tinkamus įsipareigojimus nenaudoti tokių nestacionarių dizelinių variklių, pavyzdžiui, geležinkelio transportą, todėl čia jau atitinkamos nuostatos yra pasenusios. Taip pat reikia e, kalbėti ir apie kitus teisės aktus, kurie yra nebeaktualūs ir todėl komisijos projektas dėl to įneša tam tikros sumaišties ir chaoso. Jeigu šis E, komisijos projektas ir pasiūlymas mūsų bus priimtas, tai reikėtų jame įtraukti įvairių papildomų kriterijų ir nuostatų. Ačiū, ponė pranešėjau už tai, kad nekalbėjote per ilgai, dabar žodis šešėlinėms pranešėjams Europos liaudės partijos frakcijos vardu ponė Virkunen kalbės. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Gierekille tästä. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Gierekai už parengiamosius darbus noriu padėkoti. Aš e, būčiau pati pritarusi pirminiam komisijos pasiūlymui atšaukti šią direktyvą, ją panaikinti ir bendromis pastangomis išsiaiškinti kaip iki 30 metų pasiekti kovos su klimato kaita tikslų. Manau, kad reikėtų arba būtume galėję patvirtinti laikinuosius teisės aktus ir pažiūrėję, kaip e, jais vadovaujantis tikslai pasiekiami. Žinoma, labai svarbu sumažinti kietųjų dalelių skaičių atmosferoje, tačiau tikrai neblogai vertintinas mėginimas valstybėms narėms pačioms pasitelkti priemonės e, taršai mažinti. Tai yra e, veiksmingai naudoti turimus finansinius išteklius, kartu turime nepamiršti, kad direktyvos nuostatomis nėra uždedama papildomų prievolių e, pramonė, kadangi pramonė jau dabar galioja atitinkamos taršos taisyklės, pavyzdžiui, direktyva dėl pramonės e, taršos. Taip pat e, egzistuoja tos vadinamosios BAT prievolės ir reikalavimai, kurių reikia laikytis. Tai komisija jau yra nemažai priemonių patvirtinusi kovodamas su taršos didėjimu, jeigu nustatytume privalomus tarpinius tikslus, tai keltų grėsmę ateities planavimui. Manau, kad negalima pateikti jokių argumentų kurie būtų arba patvirtintų teiginį, kad e, vienodas e, taršos mažinimas iki 20-30 metų linijinis taršos mažinimas gali būti veiksmingas. Kiekvienais metais mes turėtume atsižvelgti ypatingą meteorologinę situaciją ir atlikti atitinkamus e, taršos matavimus. Tačiau skirtingos meteorologinės sąlygos neturėtų iškreipti mūsų tikslų. Manau, kad matavimo atlikimas kas dviejus metus taip pat užkrautų papildomą administracinę naštą. Jeigu turiu dar šiek tiek laiko, pirmininkė, tai norėčiau paminėti kelis aspektus, dėl kurių mes su ponu Gyriku nesutarėme. tai, kad e, žemesniuose atmosferos sluoksniuose esantis taršos elementai turi būti traktuojami atskirai, aš vertinu teigiamai. Jeigu numatytume atskiras taisyklės palyginti su bendrosios taršos elementais, tai padėtis būtų sudėtinga. Pirinkas prašo dar pusę minutės kalbėti, nes jau viršėjate kalbėjimo laiką. Aš e, turiu dar daugiau techninio pabudžio pasiūlymų, tačiau siūloma šiek tiek išplėsti direktyvos aprepti įtraukiant H2S junginius arba azoto oksidus ir apgalėstavimo, kad jie neįtraukti į tą apriepties sritį, taikymo sritį, tačiau aš manau, kad toks požiūris yra teisingas. Mums grubarėt atsver frakcijos vardu, ačiū pana pirmininkė. Norėjau padėkoti ponai Gerikui už parengtą pranešimą kuris iš tiesų yra labai sudėtingas, bandant e, sujungti tolygų ekonomikos augimą ir taršos mažinimą, suderinti tarpusavyje, kadangi dėl to didėja finansinės sąnaudos, e, tačiau vykdant dabartinius politinius įsipareigojimus, tai yra būtina siekiant ne tik kovoti su klimato kaita, tačiau ir užtikrinti ES piliečių sveikatos apsaugą. Labai svarbus šie aspektai ir svarbu, kad pranešime išliktų nuorodos į e, didžiausius taršos šaltinius, darančius įtaką žmogaus veikatai, tai yra kietosios dalelės, dioksinai, e, sieros junginiai, formaldehydai, e, žemosios atmosferos sluoksniuose esantis taršos <clears throat> elementai. Ir e, kol kas yra neaiš, neaiškus formaldehydų poveikis gyviems organizmams, taip pat azoto oksidų ištisi junginiai jau yra reglamentuojami taršos mažinimo direktyvose, tačiau e, e, nėra užtikrinta azoto oksidų junginių stebėsena sritise nesusijusiose su automobilių gamyba, taip pat medienos apdirbimo pramonė yra labai didelis atmosferos taršos šaltinis, taigi teisės aktų suvienodinimas čia yra labai svarbus klausimas, nes žinome, kad skirtingos Europos vietose galioja skirtingi reglamentai patvirtinti valstybėse narėse, jie nėra vienalyčiai ir dažnai jie sukelia didelių sunkumų, e, kadangi dėl to mažėja konkurencingumas tarp atskirų įmonių ir neslaikoma patvirtintų normų. Mes siekime, kad būtų vykdoma nuolatinė taršos stebėsena atskiriuose pramonės sektoriuose ir e, įvertinamas e, taršos elementų poveikis gyviems organizmams. Taip pat būtina nustatyti e, vienodų e, E, <clears throat> vienodo leidimo išdavimo naudoti tam tikras medžiagas viso ES e, sistemoje. Tai neturėtų būti teisės aktai, turėtų būti e, leidimai, kurie būtų grindžiami atitinkama teigiama patirtimi. Ponas Federli, Aldė atstovas, ačiū pirmininkė, mes turėtume priminti, kodėl mes e, dabar čia svarstame šį dokumentą ne dėl to, kad norime papildomas taisyklės nustatyti pramoniai, mes norime išsaugoti žmonių gyvybės ir apsaugoti jų turtą. Ir e, šiame komitete mes ir kitą panašaus pobūdžio darbą dirbame ir turime galimybę e, sumažinti 140-142 milijardų eurų per metus išlaidas e, sveikatos apsaugai ir todėl turime spręsti šią lygti ir labai atidžiai pasverti vieną vertus, nesuvaržydami pramonės veiklos e, sąlygų nepablogindami ir kita vertus atsižvelgdami į tai, kiek pinigų išleidžiame žmonių negalinčių dirbti sveikatos apsaugai. Turime taip pat įskaičiuoti 23 milijardus eurų, kuriuos sutaupytume, e, kadangi sumažėtų žala mūsų turtui, e, pasėliams, pastatams. Taigi turime šiame darbe vadovautis visą priepenčių požiūrių ne tik turėdamenyje pramoniai e, galiojančius reglamentus, tačiau taip pat ir šių reglamentų sąsąją su kitomis sritimis. Taip pat e, aš pateiksiu dar konkretesnių pasiūlymų, kuomet prasidės dėrybos, kurių nekantrai laukiu. Pat matau, kad labai svarbu yra siekti plataus kompromiso ir komitete nes kuo tvirtesnė bus mūsų pozicija siekiant apsaugoti turtą, aplinką ir žmonių sveikatą, tuo lengviau mums bus e, žengti žingsnius į priekį. Ačiū. Ačiū kolegai. Pone Rivazy, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, Mišeliui. Šiai Norėčiau pasveikinti ir padėkoti naujai komisijai, kad pasiūlė palikti šį paketą, o ne pašalinti. Ir tą pat reikėtų daryti dėl žiedinės ekonomikos ir dėl atliekų. Kodėl? Todėl, kad ši direktyva tikrai bus puikiai įvertinta Europos piliečių, nes piliečiai nori, kad Europa saugotų jų sveikatą. Tai yra direktyva dėl oro kokybės, bet tuo pačiu ir dėl sveikatos, todėl kad e, užterštas oras yra pirmoji mirtingumo priežastis, pagrindinė mirtingumo priežastis, remiantis e, pasaulinės sveikatos organizacijos e, duomenimis. Ir paskutinė ataskaita Europos aplinkos agentūros tą patį rodo, nes Miestuose tai yra pagrindinė mirtingumo priežastis ir pagrindinė infarktų priežastis. Tai vyksta dažniausiai dėl užteršto oro. Tad e, čia kalba sukasi ne apie tai, ar turėtų būti privaloma pobūdžio ar ne, tai yra būtinybė, tai yra sveikatos apsaugos būtinybė. Tai taip pat yra susiję ir su kova su klimato kaita, ir su rušių įvairovė. Europa. Uh, e, nori dalyvauti COP21 Paryžiuje ir tuo būdu, e, eidami šitą linkme, galėsime veiksmingiau kovoti su klimato kaita. Tačiau šita direktyva turi būti ambicingesnė ir turi atitikti mūsų siekius. Tuomet sakome, kad reikia įgyvendinti iki 30 metų, tai yra per vėlai, o kalbant apie iš metalų lygį, tai e, yra siūlomas, siūlomas toks lygis, kuris yra e, techninių požiūrį neįmanomas šiandien, tačiau reikia pradėti įgyvendinti šitos dalykus, daryti realiais jau dabar. Aš manau taip pat, kad reikėtų įtraukti žemės ūkį, o ne e, išbraukti iš taikymos ryties, todėl kad žemės ūkis prisideda gerokai prie e, aplinkos taršos. Taip pat reikia įtraukti tokius taršalus kaip gypsidabris. Gypsidabris turi būti įtrauktas komisijos, jeigu jinai elgesi nuosekliai, todėl kad e, tai daro būtina atitinkama konvencija. Neturime bijoti pokyčių, kurios turime sukelti, jeigu e, nenorime, kad paskui piliečiai būtų nepatenkinti dėl to, kad e, mes e, nemažinam grėsmės sveikatai. Pirmininkas, dėkoju už jūsų komentarus. Prašom žodis jums. Jūs tik turite paspausti mikrofono mygtuką, kad įjungtumėte. Jūs esat guvę šešėlinį pranešėją. Atsiprašau, aš suklydau, ponė Ernst. Nebėda. Mūsų frakcija taip pat turi tam tikrų pastabų dėl šio pasiūlymo. Manau, kad reiktų tarti keletą žodžių dėl šios direktyvos svarbos, turint omenyje, kad pusė milijono žmonių dėl oro taršos per anksti miršta ir 277 iki 790 e, milijardų eurų yra išleidžiamas sveikatos apsaugai, tokie yra plataus masto skaičiavimai. Taigi vieni vertinus sveikatos apsaugos rytį, taip pat ir klimato e, kaitos reiškinius, puikiai matome, kad reikia imtis veiksmų nedelsint ir kad siūlomi, siūlomų veiksmų nepakanka. Aš manau, kad pranešėjas parengė gerą pranešimą ir galima jį tikrai neblogai išplėtoti, tą turėtume padaryti bendromis pastangomis darybų metu, kad pasiektume pažangos, ypač 8-11 pakeitimai, jų nuostatoms labai pritarėme. Tačiau yra dalykų, kuriuos dar reikia aptarti, pavyzdžiui, susijusiu su lankstumo principo taikymu. Mes labai kritiškai vertiname pasiūlymus tokias taisyklės e, patvirtinti Taigi dėl šio požiūrio dar norėtume padiskutuoti, kadangi nėra patvirtinti jokie kriterijai, kaip su e, šiais klausimais elgtis, vertinant e, tikslus iš esmės e, įvairių sveikatos apsaugos aplinkosaugos susivienimai ir organizacijos atkreipė dėmesį į tai, kad tikslai nėra pakankamai plačių užmojų ir klausimas, ar nereikėtų tų e, taršos mažimo tikslų dar labiau e, ambicingesnių patvirtinti. E, tie iki 2030 patvirtinti tikslai mūsų nuomonė laikotarpis pasirinktas netinkamai, tik reikėtų susėsti ir bendrai pasvarstyti, ką dar būtų galima pagerinti, o šiaip prašyme tikrai yra labai neblogų momentų, už kurių galima užsikabinti FDD frakcijos vardu ir kas nors norėtų kalbėti. Per l'ottima relazione e devo dire anche ai colleghi che mi rende orgoglioso di far parte di questo. Ačiū. Man Yra priežasčių didžiuotis, kad dirbu šiame komitete, nes manau, kad atitinkamai galime daryti poveikį komisijos pasiūlymams, tačiau šita direktyva yra ir silpnų vietų, pirmiausiai struktūrinio pobūdžio. Vis dažniau žmonių sveikata vertinama ne taip rimtai kaip pramonės interesai, kaip ekonomika. Direktyvoje siūloma taršų sumažinti ilgoje laikotarpį 70 procentų, tačiau vidutinėje laikotarpio e, tikslai e, nėra tokie ambicingi, jie labiau siejami arba aukojami dėl pramonės ekonomikos interesų iki 20 metų nebus mažinama tarša tomis medžiagomis, kurios kelia didelę žalą žmonių sveikatai. Pirmiausiai turiu omenyje žemės ūkį, kur naudojama daug cheminių medžiagų, kurios patenka į atmosferą. Nes tikrai yra būdų, kaip kitaip gaminti uh, maisto produktus, ne kultivuojant tokios intensyvios e, augalininkystės, gyvulininkystės, daugiau dėmesio skiriant ekologiniam e, žemės ūkiui. Manau, kad e, taip pat būtina mažinti metano emisijas. Yra patvirt, yra mokslinių tyrimų išvadų, kuriuose teigiama, kad viena karvė labiau teršia atmosferą nei lengvasis automobilis arba džipas. Tačiau dabar svarbiausi sprendimai šios rytyje paliekami valstybėms narėms, taip pat e, atlik, atliekant tinkamus skaičiavimus nebuvo jos įtrauktos užjūrio teritorijos ir laivų e, tarša arba tarša, e, atmosferos tarša iš laivų. Manau, kad visi šie aspektai ir prisidėjo prie to, kad numatyti reikalavimai buvo sušvelninti. Labai ačiū. Dabar Europos komisijos vardu kalbės ponė Marian Venink, kuri atstovauja aplinkos generaliniam direktoratui. Prašau jums žodis. Labą dieną. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, taupydama laiką. Nekartosiu tų svarbiausių priežasčių, kodėl šiandien svarstame šį klausimą, kadangi bandome išspręsti vieną iš svarbiausių aplinkos ir sveikatos e, apsaugos problemų, bandome 50 procentų sumažinti atmosferos taršą ir tai yra labai svarbus tikslas, e, bet to jis bus naudingas ir aplinkai ir aš e, taip pat noriu pasakyti, kad čia svarstome tarp valstybinę atmosferos taršą ir tai yra skirtingas dalykas palyginti su oro tarša Valstybės narėms numatoma nemažai laisvės siekiant užsibrėžtų tikslų, ekonominė nauda yra apčiuopiama, jau buvo minėti skaičiai, jų nekartosiu, tačiau yra tiesioginės ir netiesioginės ekonominės bei finansinės naudos. Taip pat reikia nepamiršti, kad galėtume sukurti čia šimtą tūkstančių naujų darbo vietos. Komisija labai palankiai vertina konstruktyvius pasiūlymus, kuriuos savo pranešime pateikė pranešėjas. Ačiū jam labai už tai. Ir klausydamiesi jūsų minčių mes žinome, juos įvertinsime išsameu visus, tačiau norėčiau pateikti keletą pastebėjimų dėl tam tikrų specifinių komentarų susijusių su pranešimu, kalbant apie geresnį reglamentavimą ir stebėseną pranešėjui kyla problemų dėl to, kaip direktyva yra rengiama, jam netrodo, kad priedai buvo parengti skaidriai ir aiškiai noriu patikinti kad e, direktyvą sudaro tiek pagrindinė jos dalis, tiek techniniai priedai, tai yra įprastinė tvarka, tačiau prieduose taip pat pateikiamos nuorodos į kitus dokumentus, kuriuos galėjo parengti tarptautinės institucijos ir kartais reikia papildomai laiko skirti šiems dokumentams išstudijuoti, tačiau tai taip pat yra e, įprasta tvarka, kuomet į tos dokumentus pateikiamos tik nuorodos, o nėra jie patys įtraukiami į tam tikrą teisės aktą. Kalbant apie taršos e, ir e, taršos dalelių dydį, jų apskaičiavimą 2,5 mikrometro ir mažesnių dalelių 2,5 mikrometrų ir mažesnių. Mes esame prisėmę specifinius taršos mažinimo įsipareigojimus, e, apriepiančius 2,5 mikrometro dydžio dalelės. Tačiau taip pat galėtume ir dėl ypač smulkių dalelių patvirtinti tam tikrus tikslus, tačiau mes turėtume daugiausiai skirti dėmesio e, dviem, dviejų su pusė mikrometro dalelių e, išmetimo atmosferą mažinimą. NEC direktyvoje daugiausiai kalbama apie didelio masto taršą e, valstybėse narėse, kuri kelia daugiausiai problemų su istorija visoje Europos Sąjungoje, tačiau nepamirštame ir kitų uh, taršos elementų ir siekiant juos sumažinti, pavyzdžiui, pramonės taršos direktyva yra patvirtinta arba uh, aromatizuotų chloranglės junginių taršos mažymo direktyva yra patvirtinta, taigi uh, ši direktyva neturėtų būti skirta jų mažinimui. Kalbant apie žemesniuose atmosferos sluoksniuose esančią taršą, ji kelia nemažai problemų ir sudėdamoji tarptautinių emisijų dalis ir e, ji bus reglamentuojama oro taršos kontrolės programą įgyvendinant ir geriausias būdas mažinti žemuosius atmosferos sluoksniuose esančią taršą tai yra suderinti šią direktyvą su iki šiol galiojančiais jau anksčiau patvirtintais teisės aktais, e, pavyzdžiui, e, įvairių iškastinį kūrą deginančių jėgainių taršos direktyvą, oro kokybės direktyvą, kito, kitų rūšių jėgainių veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Ir būtent tose dokumentuose yra uh, minimos specialios priemonės ir specialus tikslai ir valstybės narės pačios gali apsispręsti, e, kokią apriepti taikyti, ar pavyzdžiui transportui, transportą įtraukti tą apriepti ar ne, buvo e, minėti dizeliniai varikliai, taip pat ir jūrų transportas šiuo metu šie dokumentai ir pasiūlymai dar yra tik tai rengiami ir timiausių laikų komisija juos pristatys. Kiti specifiniai komentarai yra susiję su taršos sklaida tarp valstybinių e, mastų. Tai yra daugiausiai čia kalba eina apie oro ir jūrų transportą. Ar e, leisite man pakomentuoti dar šios specifinius aspektus labai trumpai? Mes esame e, patvirtinę tarptautinę tvarką, kaip šią taršą mažinti, taigi tiesiog mes negalime kitų teisės aktų priimti, turime pasitelkti tarptautinę jūrų organizaciją ir dėl svarių priežasčių, tačiau dėl laikos tokos dabar tų priežasčių nevardinsiu. Kalbant apie aviacijos taršos mažinimą, noriu pasakyti, kad svarbiausia tarša susijusi su sieros junginiais ir azoto oksidais daugiausiai taršos į atmosferą patenka iš sausumos transporto, o ne iš oro transporto, ne iš aviacijos šių medžiagų. Kalbant apie 2025 metų ribas iki 2025 metų, mes manome, kad tai turėtų būti tarpinės vertės siekiant galutinių taršos mažinimo tikslų ir šie tikslai turėtų būti pasiekti, nebent labai svarių priežasčių, tai taptų neįmanoma. Tiek pirmininkė, norėjau pasakyti, taupydama mūsų visų laiką, pirmininkas, labai ačiū už komisijos aplinkos generalinio direktorato požiūrio pristatymą. Dabar suteiksime žodį profesoriui Adamui Girekui ir paprašysime jo sureaguoti į diskusijos dalyvių mintis bei į komisijos atstovės poziciją, prašau. No, tutaj uwag rzeczywiście było co niemiara i myślę, że mm, e, no, oczywiście jest to zadanie. Dziękuję. Manau, kad e, čia kalba sukasi apie mums visiems bendrą uždavinį. Turime dirbti bendradarbiaudami su Envi komitetu, todėl kad šis e, komitetas yra kompetentingas šito klausimu ir ponas Gerling yra pranešėjas šituo klausimu. Mes e, turime savo raštu parengti nuomonę. Nuomonę, kuri e, techniniu požiūriu numatys tam tikras e, gairias turint omenyje, kad mes visų pirma užsiimam pramonės klausimais ir e, taršos aspektais, tarp jų gali būti ir žemės ūkio keliama tarša, apie tai kalbėjome. Aš e, ne visiškai suprantu, kodėl pranešime yra e, siūloma neįtraukti šio projekto. Tik todėl, kad yra naujų projektų siūloma palaukti, kol bus fiksuojami nauji tikslai. Tačiau jeigu nieko neveiksime ir lauksime, tai kaip ir sakė komisijos atstovė, nes e, ir, ir komisija taip pat pristatys naujų projektų praeitįje. Tad jeigu dabar dėlsime, tai niekad nepasieksime konsensuso ir mums taip ir nepavyks parengti tų būtinų gairių, kad būtų e, mažinami išmetalai ir kad būtų mažinamas mirtingumas dėl oro taršos. Aš manau, kad e, šis klausimas yra labai svarbus ir problemos, apie kurias kalbame, yra labai rimtos Todėl e, turime giliau pagalvoti apie tai ir turime pagalvoti, kaip galime geriau parengti tą projektą, nes tema yra pernelyg rimta, kad galėtume ją numoti ranką. Negalime dabar visko palikti valstybėms narėms. Kalbant apie žemo lygmens išmetalus. Apie apatinėse atmosferos sluoksniuose esančią taršą, tai ši e, problema kyla dėl skisto kūro netinkamų degimo sąlygų, tarp, tarp jų ir dujų. Tai yra degimo e, problema ir tai liečia visą ekonomikos sektorių. E, Ir čia sprendimas būtų inovuojantis degimo metodai, degimo technologijas. Dėkuoju, kad e, dar kartą, kad sutikėte man e, žodį ir galiu patikyti, kad ir toliau konstruktyviai dirbsime kartu su Envi komitetu, kad e, įneštume savo indėlį į šį projektą. Dėkuoju, man gerikui. Pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 29 diena 12 valanda. Komitetas kompetentingas, kompetentingas komitetas šito klausimu yra NV komitetas ir todėl mes turėtume parengti savo nuomonę ne vėliau kaip vasario mėnesį, nes jūs jūs jau norite paveikti Envi komiteto darbo rezultatus. Taip, dabar darbo tvarkės aštuntasis punktas. Tai yra tyrimas transatlantinės e, prekybos ir investicijų partnerystės poveikis Europos energetikos rinkoms ponas Kuen Rodemarks pristatys savo studiją. Sveikiname Jūs, ponė Rodemarks, pristatysite savo tyrimą Europos parlamentui. ITRE komiteto prašymų vyksta šis susitikimas. Mūsų komiteto pagrindinis klausimas būtų taip, kaip TTIP tai gali paveikti Europos E, energetikos rinkas ir apdirbamąją pramonę. O jūsų tyrimas kaip tik tai tyrė šį aspektą. Tai taip pat apima analizę, kaip e, tai taip gali prisidėti prie energijos tiekimo ES bei e, dujų tiekimo tinklo sukūrimo Europoje. Tai yra labai svarbi tema. Mums. Ir dabar mes ją žvelgiame per energetikos išteklių importo, eksporto tarp Junktinių valstybių ir ES prizmę ponė Cohen Rede Markers. Dabar suteikiu žodį jums dešimčiai minučių, kad pristatytumėt savo tyrimą. Prašome. Thank you, Mr. President, uh, for the invitation. Ačiū, pana pirmininkė, už kvietimą. Turime dešimt minučių pristatyti savo tyrimo rezultatus. Pirmiausiai, svarbu pabrėžti, kaip pirmininkas minėjo, kad tema yra labai plačios apimties ir mes pasistengsime susitelkti į svarbiausius klausimus ir prie šios salės durų galite gauti išsamesnės informacijos popierinėme variante. Mes atlikdami tyrimą rėmėmės egzistuojančią literatūrą Puikiai žinome, kad darybos dėl transatlantinės investicijų partnerystės sutarties vyksta slaptai, taigi turėjome remtis visą egzistuojančią literatūrą, nemažai interviu e, paėmėme, taip pat rėmėmės ekspertų e, energetikos ir gamybos pramonės nuomonėmis ir taip pat įtrės e komitete parengtais dokumentais. Taigi pristatysiu trumpai e, ES ir JAV prekybos santykius ir TTIP poveikį energetikos ir gamybos sektoriui bei mūsų išvadas ir rekomendacijos po to, kai po mūsų vykusių diskusijų, jeigu vertintumėte šią skaidrę, mat, matytumėte, kad JAF ir ES prekybos balansas yra teigiamas Europos Sąjungai. Prekės importuojamos į Europos Sąjungą, jų apimtis mažesnė nei eksportuojamų prekių apimtis. Tas pats pasakytina ir apie paslaugas. 282 milijardai prekių eksportuojama į, e e- iš ES į JAF ir 196 milijardai iš JAF į ES tas pats pasakyta apie investicijas ir paslaugas visose trijose segmentuose mūsų prekybos balansas yra teigiamas, tai yra labai svarbus atspirties taškas. Darybos dėl TTIP susitarimo vyksta nuo 13 metų. Žinote, kad uh, 2014 metais senos vieties komisija norėjo baigti tas darybos, tai nepavyko, jos vis dar tęsiasi, yra pasiektas septintasis darybų etapas ir kiekvieną kartą aptariamos skirtingos temos ir sritis iš viso jų yra 23, tai yra prieiga prie rinkos, paslaugos investicijos, regu, reglamentavimo klausimai ir taip pat įvairūs sektoriniai priedai. Įtrio komitetas mūsų paprašė įvertinti du sektorius, tai yra energetikos ir gamybos sektorių. E, energetikos sektoriuje e, kalbant apie prekybą ir energetiką, labai e, svarbus vaidmuo atitenka akmens angliai, tai yra labai svarbus energetinis išteklius. ES importuoja 103 milijonus tonų kiekvienais metais, remiantis 13 metų duomenimis, akmens anglies ir nieko neeksportuojame. Anglės importas iš JAV per pastarosius porą metų smarkiai išaugo. 18 procentų mūsų anglės importo yra iš JAV, taip pat įvairūs mineralai yra importuojami 7,9 e, e, milijonai e, yra importuojama ir daugiau yra eksportuojama, kiti ištekliai, kitos žaliavos yra jų daugiau importuojama nei eksportuojama. Muitų mokesčiai ir e, su muitais nesusijusios e, kliūtis prekybos puikiai. Žinome, kad e, yra atitinkami mokesčiai e, naftai, tačiau jie nedideli, tik tai 0,2 procento e, taiko naftos mokestį JAF, ES visiškai netaiko ir taip pat e, e, dizeliui bei benzinui yra beveik netaikomi muito mokesčiai, tačiau yra ne muitinės, nemuitų mokesčių arba su muitais nesusiję prekybos kliūtis, tai yra degalų kokybės direktyvos nuostatos ir dėl jų reikės dėrėtis dar, derantis dėl T-tip anglies importų ir eksportų muito mokesčiai nėra taikomi ir yra e, kai kurių vertinimų, kad čia reikėtų patys pakeisti dėl poveikio aplinkai, kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, daugiausiai dėmesio mes skiriame uh, vėjo energetikai ir saulės kolektoriams. Ir mes eksportuojame nemažai savo technologijos ir matome, kad čia šioms prekiams taikomi muito mokesčiai iš ES siekia 2,7, iš JAV pusės 1,25 pasirašius TTIP padėtis smarkiai nepasikeistų, tačiau e, su muit mokesčiais nesusijusiose prekybos kliūtise e, tas sustarimas galėtų atlikti svarbu vaidmenį. Taigi, kaip minėjau, Angliai e, jokie mokesčiai nėra taikomi. Ar e, laisvos prekybos sutartis darys poveikio tam tikriems eksporto draudimams, čia jokių pokyčių nėra, nes tik Meksikos ir Kanados atžvilgių yra taikomos išimtis iš JAV pusės ir e, taip pat e, nemano, nematome galimybių pasikeisti JAV pozicijai dėl eksporto draudimo ES atžvilgių turint omenyje degalų kokybės direktyvą, e, klimato kaitos politiką ir čia taip pat poveikio jumtama nebus, kaip ir suskistintų gamtinių prekybai suskistintomis gam, gamtinėmis dujomis, netgi pasirašius TTIP e, eksportuoti suskistas dujas Europą, JAV galėtų e, tapti daug įdomiau nei e, šiuo metu, jeigu būtų patvir, panaikinti eksporto draudimai, jeigu padidėtų suskistų gamtinių dujų prekybos apimtis ir jeigu būtų susitarta dėl krizių sprendimo mechanizmo atskirai, tuomet laisvos prekybos sutartis būtų naudinga ES ekonomikos saugimui. Paskutinė skaidrė yra apie poveikį atsinaujančiam energijos šaltiniams, prekyba atsinaujinančių energijos šaltinių technologijomis turėtų padidėti ir mes tikimės, kad būtų e, suvienodinti aplinkosauginiai standartai jų nešvelninant ir ne, taip pat e, turėtų būti suderinti ekologinio ženklinimo aspektai, tai yra labai e, svarbu Europai ir e, siekiant e, suvienodinti ekologinio ženklinimo aspektus, e, tai taip susitarimas galėtų būti labai naudingas. Dėkui. Aš esu pranešėjo kolega ir dabar keletą žodžių pasakysiu apie apdirbamąją pramonę. Manau, kad e, apdirbamosios e, pramonės sektoriuje galioja maždaug tie patys e, dalykai. Yra ne tarifinės kliūtis panašios ir žinome, jog muitai praktiškai netaikomi ir tikrai nėra kliūtis. Automobilių pramonės srityje jūs galite pamatyti diagramose, jog net tarifinės priemonės skaičiai rodo, kokios jos yra ir pakankamai aukšti skaičiai gamybos sektoriui. Pašalinus tas netarifinės e, kliūtis padėtis pagerėtų labai smarkiai. Tai taip e, poveikis dirvai pramoniai priklausys nuo atitinkamų scenarijų ir skirtingus rezultatus mini skirtingų tyrimų autoriai. Tačiau e, visose tyrimuose yra pastebima, kad tik tai vieno procento poveikis būtų BVP ES. Daugumoje tyrimų ir viename kitame tyrime 4 procentai yra minimi tyrimai nagrinėja taip pat ir poveikį kitoms valstybėms ir pasaulio regionams negu ES arba jungtinės e, valstijos. Tad e, tas, tas poveikis gali tas poveikis nebūtinai gali būti visuomet teigiamas už ES ar JAV ribų, kaip rodo tyrimo duomenys. Kalbant apie metalus ir elektroninius įrenginius, tai čia tas poveikis gali būti netoks teigiamas kaip kitose sektoriuose. dabar poveikis atskiroms valstybėms. Skirtingai negu at yra rašoma, dažnai sakoma, kad Vokietija labiausiai pasinaudos e, TTIP. Matome, kad e, Suomija, Švedija vis dėlto pasinaudoja daugiau, pasinaudotų daugiau. Tai gali būti paaiškinama tuo, jog šitos valstybės turi daugiau prekybos apimčių su jungtinėmis valstijomis. Ir e, tai daugiau e, sukuria barjerų. Pavyzdžiui, e, Beniliukso valstybės tą galėtų, pasi, tuo, galėtų būti pasi, tuo galėtų pasinaudoti. Aišku, kalbant apie darbo rinką, tai viskas priklausys nuo to, kokios priemonės bus pasitelktos. Kol kas dar nežinome, kiek darbo rinka gali įtakoti Europos įmonių konkurencinę poziciją ar e, darbo kaštai, kurie yra mažesni e, Amerikoje, gali turėti kažkokios tai įtakos energetiniam efektyvumui e, Europoje. Kol kas atrodo, kad ta įtaka sudaro tik tais 0,5 procento. Padidėjimas toks yra Toliau inovacijos, tos įmonės, kurios investuoja į vystimą ir į mokslinius tyrimus. turės desnę veiklos sritį, todėl galės geriau vystytis. Problema kelia geografinės kilmės nuorodos, nes Europą įsivedė tam tikras nuostatas, kurios Amerikoje negalioja. Aišku, apie tai ateityje reikės irgi padiskutuoti. Dar vienas įdomus elementus ir neatsakytas klausimas. TTIP įtaka ilgalaikiams ES tikslams, ypatingai apželdinimo pramonė. Tai tiek iš mano pusės. Dėkui. Aš supratau, kad pranešimas bus padalintas visiems nariams. Ar taip? Taip. Tai tada gerai. Pone Toja, socialdemokratų vardu. Norite pasisakyti? Prašau. Tiesą pasakius, aš e, pakėliau dokumentą parodydama, kad jisai yra visiems išdalintas. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Norėčiau geriau suprasti dėl e, apdirbimo pramonės. Man daugeliu, man buvo pasakyta, mums buvo pasakyta, kad nebus e, tikrų muito, muito barjerų. Tačiau tiesioginiai kaštai atsiranda ir jie yra susiję su ne muitų, ne muitų e, barjerais. Dažnai yra sakoma, kad šita sutartis atvers rinkas, duos labai neblogų rezultatų ES pramoniai tačiau, aišku, kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, plieno sektoriuje, tai pasireikštų e, pablogėjimu. Todėl e, turime išsiaiškinti, e, kokia yra situacija iš tikrųjų ir todėl reikėtų giliau panagrinėti tuos tą, tą poveikį įvairiose sektoriuose, ar jis teigiamas ar neigiamas. Dėkuoju dabar ECR frakcijos vardu e, pas Groter. Aš e, dėkoju. Aš turiu e, trumpą klausimą dėl chemijos pramonės. Problema yra žemos dujų kainos. Ir e, žinome, jog chemijos pramonės sektoriuje yra turint omenyje kad e, dujų kainos yra žemos, yra trašų kainos dėl to ir, ir plastikinių, plastinių medžiagų taip pat yra atitinkamai to veikiamos. Pane Liner, dėkoju. Dėkuoju už šį, už šio tyrimo pristatymą. Aš mačiau, kad jūs pavadinime minite mažas vidutinės įmonės. Ir dar sakivaizdu, kad didelėms įmonėms nereikia TPIP Mes manome, kad tai atveria įvairias galimybės, tačiau mes e, turime įrodyti, jog iš tikrųjų yra daug privalumų tame mažoms ir vidutinėms įmonėms. Galbūt e, jūs e, galėtumėt pakomentuoti, kokį poveikį būtent mažoms ir vidutinėms įmonėms turėtų ši partnerystė. Panas Raim, žaliųjų frakcija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas būtų toks. Jūs e, minėjote eksportą iš Junktinių valstybių Europos Sąjungą 300 milijonų tonų. Turint omenyje ateities e, kovos su klimato kaita politika Europos Sąjungoje, galbūt e, yra įmanoma, kad ta politika taip pat kels tam tikrų kliučių uh, E, prekybai. Kaip visą tai atrodytų TPIP kontekste? Pone Ernsta. Labai ačiū. Aš norėčiau grįžti prie e, su būtų mokesčiais nesusijusių prekybos kliūčių. Galbūt galėtumėte patikslinti, apie ką eina kalba. Esu nauja šio komiteto narė. Galbūt galėtumėte čia daugiau informacijos e, pateikti teigiamai arba neigiamai vertinant. Vertinimas priklauso visą laiką nuo požiūrio taško, kalbėjote apie metalo pramonę, e, teigiamą poveikį turėtų patirti, tačiau apie vyno, e, vindarių regionams galėtų kilti neigiamo poveikio, koks tai galėtų būti poveikis, taip pat e, sąveika su klimato kaita, esama pageidavimu į ES importuoti bituminį smėlį iš JAV ir tai klimato kaitos požiūrių galėtų kelti nemažai sunkumų. Tai noriu paklausti, ar pasirašius laisvos prekybos susitarimą būtų be apribojimų e, importuojami iš JAV tam tikri produktai arba žaliavos, kurios naudojant būtų sudėtinga įgyvendinti kovos su klimato kaita ir aplinkosaugos tikslus. Taip pat noriu paklausti, ar iš tiesų e, TTIP sustarimas būtų naudingas 80 procentų visų mūsų įmonių. Ponas Tamburano, FDD frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikiname pranešėjus. E, buvo minimas poveikis e, BVP ES. Turime taip pat pripažinti, jog dėrybos nebuvo skaidrios ir e, dar kartą dėkoju pranešėjams už tai, kad jie dabar pateikė konkrečių domenų apie tai. Aš norėčiau paklausti, ar mūsų išvados yra teisingos. Visų pirma, Jungtinių tautų, e, Jungtinių valstybių priešinimasis e, kilmės e, vietos pavadinimo įtvirtinimui gali būti kliūtis. Pavyzdžiui, kalbant apie prancūziškus sūrius, Galbūt jie šiame kontekste bus laikomi tik tai produktais, kuriuose yra druskos ir pieno. Antras dalykas, kalbant apie energetiką, pranešime yra sakoma, kad TTIP neprisidės prie ES reindustrializavimo, o energetika, energetika turi ES būti plėtojama atsižvelgiant į naują kontekstą. Tuo tarpu iškyla rizika, kad e, dujos ir iškastinis e, kūras gali būti vartojami daugiau. Dėkoju, aš taip pat norėčiau paklausti savo raštu kai kurių dalykų prieš jums atsakant. nes buvo klausimų dėl energetikos, praktiškai visos, visų frakcijų ats, atstovai tai minėjo, bet dar bus ir antras klausimų raundas. Čia yra pirmas klausimas dėl TTIP, e kadangi aš pats esu pranešėjęs šituo klausimų. Bus dar antras klausimų raundas ir, ir visi turės laiko paklausti. Tad klausimas yra labai paprastas. Energetikos produktų prekyba. Matome, kad čia nėra pusiausvėros. E, amerikiečiai duoda anglies Europos Sąjungai, tada mes galėtume apsėti be amerikiečių anglies. Bet amerikiečiai E, nenori eksportuoti skalūnį dujų į Europos Sąjungą. Tarpu mums, e, siekiant užsitikrinti energetinį saugumą, tai būtų labai svarbu. Tad klausimas yra, kaip išspręsti tą problemą artimoje ateityje ir kaip tai gali būti išsprendžiama TPIP e, kontekste, kaip išspręsti chemijos pramonės e, sektoriuje, nes e, tai mums yra svarbu, tad galbūt jūs galėtumėte atsakyti dabar politinių frakcijų atstovams, o paskui bus antras klausimų raundas. Prašom. So maybe answering your question and the question also related to shale gas and the chemical industry uh, overall. Aš norėčiau atsakyti jūsų klausimą, į klausimą dėl cheminės pramonės, dėl uh, E, skalūnų dujų ir panašiai. Nepamirškite, kad jeigu kalbame apie skalūnų dujas, tai turime atskirai atliekamą studiją. Tai yra sąsaja tarp to, kas daroma JAF ir galimybės tą padaryti Europoje. Tai yra labai daug energijos reikalaujantis reikalaujanti veikla, nes e, norime sužinoti, kokie skirtumai bus lyginant su JAV. Daug, prieš daug e, metų panašiai atsitiko, kai anglis pakeitė dujos. Ar tai pasikeis su TTIP? Tikriausiai ne. Kai aš tą pasakiau ir tas e, atspindėta pranešime, labai daug sąlygų pasikeis, nes bus tokių įmonių, kurios išgaus e, skalūnų dujas JAV ir eksportuos į Europą. Dabar kaip tik ir žiūrima į eksporto galimybės. lyginamos struktūros JAF ir e, Europoje, bet šiaip e, rinka turėtų būti labai nebloga. Jeigu viskas bus gerai, tai seksis labiausiai tiems, kieno dujos eksportuojamos bus pigiausios. Taigi iš Amerikos gali būti eksportuojamos tos kalūnų dujos tiek į Europą, tiek į Aziją tiek kitur. Tikrai nemanau, kad viskas pasikeis per trejata ar penketą metų. Man atrodo, kad e, ir jums taip gali pasirodyti pasigilinus, kad į Aziją iš Amerikos eksportuoti būtų paprasčiau negu Europą. Taip kad e, trum, per trumpą ir vidutinį laikotarpį nemanau, kad būtų kažkokiu pasikeitimu. Ir aš manau, kad e, sąlygos įvairios ir mano atsakymas būtų toks objektyvus ir paprastas. Aš atstovauju energetikai, e, dujų pramoniai konkrečiai, bet galbūt kitos šakos atstovas duotų kitokį atsakymą. atsakymą. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? questions. Um, in the first place, the question about the Kiti klausimai. Sektoriai, įvairių sektoriai. Galbūt galima būtų peršokti atgal per vieną skaitrę. Sektoriai skiriasi ir į tai reikia labai atidžiai žiūrėti studijų yra atlikta nemažai. Visi sektoriai pelningi, tačiau kai kurie sektoriai bus labiau paliesti negu kiti. Tai būtų e, elektro, elektrinių e, mašinų ar metalo gamybos sektoriai. Čia turbūt reikėtų uh, panagrinėti išsameu šį klausimą jūsų, e, jūsų komitetui. E, dabar klausimas dėl mažų ir vidutinių įmonių. Mes išstudijavome įvairius dokumentus ir pamatėme, kad TTIP pasitarnaus ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Jos užėmusios rinką ir būtent šios įmonės atliks daugiausia mokslo tyrimojo darbo bei inovacijų, kurios pasitarnaus visiems įskaitant ir jas pačias. Yes, all, all kind of, uh, barriers. Toliau kliūtis. Kliučių yra visokių. Netarifinės kliūtis, draudimas ekspro, eksportuoti, tai yra viena iš netarifinių kliučių, įvairūs standartai. Žodžiu, kliučių yra visokių. O jos išsamei išvardintos mūsų pranešime. Toliau geografinių vietovių pavadinimai. Klausimas geras. Visi šie geografiniai pavadinimai ES dabar iš naujo persvarstomi, galbūt kažkoks sprendimas ir yra, tačiau jį surasti sunku. Daug labai yra kilmės pavadinimų Europoje, tačiau JAV kilmės pavadinimų nėra. Problema delikati, sprendimo kol kas nerasta. Klausimas bus keliamas dėrybų metu. Uh, sector, course, energy... Toliau sunkioji metalurgija. Kaip jau buvo minėta, šis rytis reikalauja labai daug energijos. Mano kolega jau aiškino aspektus susijusius su energija, Mums atrodo, kad e, taip kaip yra sakoma, kad atseit į Europą bus labai masiškai eksportuojamos e, dujos, tai taip iš tikrųjų nebus, nes e, yra ir kitų rinkų, kurios yra labiau apsimokančios. Aš dabar norėčiau pakalbėti apie tas įmonės, kurios nes naudoja chlorą. Mes matome, kad šioje srityje yra konkurencija, tačiau ji nekyla iš JAV. Atmėjai rytai Azija, Islandija artimesnės ir jos naudoja daug energijos, būtent iš ten ir kyla pagrindinė konkurencija per pastarosius dešimtį metų. kai nagrinėjame didžiulius modelius susijusius su TTIP, matome, kad e, poveikis energetikos ištekliams yra įmanoma, kad e, bus eksportuojama iš Amerikos, kadangi Amerikoje yra mažesnė darbo jėgos kaina, eksportas pigesnis ir dėl to gali pats ir eksportas atspi, e, e, dujos atpikti. Bet kita vertus į Europą eksportuojama ir iš artimųjų rytų, iš Azijos Ačiū pirmininkė, aš pabandysiu kalbėti konkrečiai. Jūs sakėte, kad kai kurie sektoriai išloš, kai kurie praloš. O mano mintis būtų tokia, jeigu mes matome, kad kyla rizika pralaimėti, tai tada imkime priemonių, kad taip neatsitiktų. ieškokime alternatyvų, pasižiūrėkime, kokiuose srityse Europa galėtų gauti geresnių rezultatų arba privalumų. O ką jūs konkrečiai turite omenyje, kokias sritis, ar produktyviausias, ar, ar kažkokias kitas, mano toks klausimas kuris turbūt atspindi mano politinę pakraipą. Pirmą, dėkoju. Kaip jūs jau ir patvirtinote, TTIP nebūtinai sustiprins Europos energetinį saugumą. Ir taip yra dėl tam tikrų aspektų, kurie nepriklauso nuo TTIP. Junktinių valstijų eksportas į ES neturėtų didėti. E, studija rodo, jog kylančiose ekonomikose, ypač Azijoje ir Ramio vandenino regione, dujų vartojimas e, kils daug labiau negu Europoje, todėl jungtinėms valstijoms tie regionai yra įdomesni negu Europa. Jūs taip pat e, paminėjote, kad rinka dar yra nepakankamai brandi ir kol kas e, nesikeičia, tačiau jau yra E, deramasi kai kuriais atvejais dėl dujų tiekimo su uh, jungtinių valstijų tiekėjais. Ar tai turės įtakos TTIP tai tai daryboms ir apie kokius kiekius čia sukasi kalba, didelius ar, ar mažus? Dėkuoju, pas Eller. Du klausimus noriu užduoti. Pirmasis yra metodinio pobūdžio po to, kai jau atverti daugiau nei pusė dėrybos, dėrybinių skyrių ir dar galtinio rezultato neturime. Kokį metodą esate pasirinkę siekiant užkirsti kelią netiesioginiam poveikiui darbo rinkai laisvos prekybos susitarimo, nes aš nelabai galiu tokį metodą įsivaizduoti. Kitas klausimas susijęs daugiau su sutarties turiniu. Mes e, vis dar naudojame įprastinės savokas e, susijusius su muitų mokesčiais e, arba su muitis nesusijusiamis prekybos kliūtimis, tačiau iš esmės kalbame apie vis labiau pastebimą siekį integruoti rinkas ir suderinti JAF ir ES galiojančias taisyklės. Prisiminkime telekomunikacijų sritį, kuomet reikėjo dėl tam tikrų dažnių e, suvienodinimo dėrėtis 10 metų tarp JAF ir Europos ir Samsung įmonė dabar laukia, ar JAF ir ES susitars dėl tokių bendrų dalykų, ar jam, e, tai yra Samsung įmonė, reikės labiau orientuotis į Kinijos rinką. Taigi mano klausimai yra daugiausiai susijęs su ateities perspektyva, nes kita e, klausimų grupė yra susijusi su įprastiniais dalykais, tai yra muitų mokesčiais, nesu muitais, susijusiais prekybos barjerais ir taip toliau, ponas Moisė. Ačiū. Aš pakankamai atidžiai stebiu dėrybas dėl TTIP INTA komitete ir nelabai suvokiu jūsų teiginių, kai kurių dėl mm, prekybos suskistintomis dujomis. Šiuo metu galioja draudimas eksportuoti E, suskistintas gamtinės dujas iš jungtinės valstijos į tas šalis, su kuriamis pasirašyt, nėra pasirašytos laisvos prekybos sutartis. Kai jos bus pasirašytos, automatiškai šis draudimas bus panaikintas. E, dauguma Azijos šalių neturi laisvos prekybos sutarčių su JAF ir todėl E, nekyla grėsmė, kad duos bus eksportuojamas į JAF rinką. TTIP susitarimas yra viena iš geriausių galimybių eksportuoti JAF dujas į Europą. Jeigu turime dabar tokį didžiulį dujų kainos skirtumą JAF ir Europoje, tai ekonominė logika e, teigia, kad e, yra arba bus e, paskata eksportuoti dujas iš e, JAF į Europos rinką. Taigi aš nelabai suprantu jūsų argumentų susijusių su Europos energetinio saugumo stiprinimu. Kalbant apie infrastruktūrą, tai čia jūsų argumentų suprantu, tačiau kitų argumentų nelabai. Ačiū, ponas Salinė dabar. Dėkuoju. Viena iš pačių kontroversiškiausių nuostatų e, TPIP yra susijusi su, e, su SDS. Mums labai e, svarbus aspektai, daug svarbesnė bent jau susikulė, e, susiję su energetika. E, aišku, svarbus ir tie, kurie susiję su žemės ūkiu, tačiau ne tiek. Todėl e, Dėkoju, kad jūs e, giliau komentavote tuos aspektus. Ta nuostata, kuri kelia daug e, nuomonių skirtumų, yra e, susijusios su e, tam tikrais standartais ir tarptautinės teisės e, taikymo. Tai taip pat yra susijęs su trečiųjų valstybių teisėjais. Šita nuostata gali turėti didelės reikšmės energetikos sektoriuje, tai kad čia gali būti įvairių skirtumų ir dėl to, kad gali būti sunku spręsti, suvaldyti visus, visas tas iškilančias problemas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už įdomaus tyrimo pristatymą. Norėjau paklausti vieną klausimą. Jūs e, diskusijoje paminėjote, kad e, kuomet e, kalba sukasi apie atsinaujinančius energijos šaltinius, tai Europa e, turi daug privalumų vėjo energetikos srityje ir jeigu bus panaikintos prekybos kliūtis, tai gali smarkiai padinti eksportą iš ES. Ar ar e, kitose sektoriuose, nes mes esam lyderiai vėjo energetikoje. E, ar, ar jūs galėtumėt pakomentuoti, kiek mes galėtume iš to laimėti tose sektoriuose ir ne tik vėjo energijos sektoriuje. Toliau e, darbo našumas. Darbo našumas didėjant e, konkurencijai paprastai didėja. Didėja taip pat e, ir e, pajamos ir e, šitos e, partnerystės atveju galbūt taip pat yra atlikta tyrimų, kiek tai padintų šitos aspektus. Dėkuoju, kolega Turmes. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už galimybę pateikti klausimų dėl šios studijos. Aš visiškai pritariu jūsų analizai dėl dujų. E, Aš, e, aš neseniai buvau Abu Dabėje tarptautinėje konferencijoje, kur buvo svarstami šitie klausimai. Visi mes e, žinome, kad jeigu Junktinės valstijos e, nuspręs e, užtikrinti prieigą prie savo energetikos e, šaltinių, tai tuomet eksporto didžioji dalis visą greitą Europą. Tačiau e, yra ir kitų aspektų, kurias norėčiau aptarti. E, amerikiečiai niekuomet nepasirašė energetikos hartijos ir yra kitas diskusijų ciklas dabar vykstantis dėl hartijos, jisai baigsis gegužės mėnesį ir kuomet mes kalbame apie ginčių sprendimą šiame kontekste, tai čia nėra viskas aišku, todėl kad e, Junkinės valstijos nėra pasirašysios investicijų apsaugos sutarties. Ir todėl situacija nėra iki galo aiški. Viena vertus amerikiečiai nori, kad mes pasirašytume su jais įvairių sutarčių, tačiau jie patys nėra pasirašę labai svarbių sutarčių užtikrančių mechanizmo veikimą. Jūs sakot, kad uh, na, prekyba naftos produktais padidės dėl TTIP, tačiau naftos perdirbimo e, gamyklos vydarė su problemomis, nes e, paklausa sumažėjo Europoje. Ir jeigu bus daugiau importuojama naftos į Europą, tai turės neigiamų pasiekmių mūsų e, sektoriui. Jeigu mes e, e rivalizuosime Hygos jungtinėmis valstijomis, tai gali turėti neigiamą poveikį mūsų standartams. Mes e, neturėtume, mes neturėtume mažinti savo standartų ženklinimo ir, ir, ir kitose srityse, nes e, tai, tai būtų žingsnis atgal. Okay, thank you. Thank you very much uh, uh, for giving us the, the, the floor. We just. Uh, labai ačiū už sutiktą žodį. Norėjau keletą pastabų išsakyti dėl šio tyrimo, kuris yra labai įdomus. Jame iškeliami keli labai svarbus klausimai darybų kontekste. Reaguodamas į komiteto narių komentarus dėl energetikos, norėčiau bendro pobūdžio komentarą pateikti. Jis daugiausiai e, susijęs su šio susitarimo, šio sutarties prasme, prekybos sutarčių prasme yra nustatyti tinkamas prekybos sąlygas ir šiuo susitarimu mes <clears throat> stengiamės, kalbant apie e, galimybės prekiauti naftą ir dujomis, sumažinti apribojimus, kurios taiko JAF. Žinote, kad e, žalios naftos apskritai JAF neeksportuoja ir yra nuomonių, kad e, tie apribojimai bus atšaukti ir toks yra dėrybininkų tikslas vienas iš svarbiausių tikslų ES šiuose dėrybose, kad būtų panaikinti šie eksporto apribojimai. Naftai, e, priekybai dujomis eksporto draudimo nėra, kaip kai kurie kolegos kalbėjo. JAF e, naudojasi automatinėmis importo schemomis, tiksliau ne automatiniais e, prekybos leidimais ir mes norime, kad e, šie neautomatiniai prekybos leidimai taptų automatiniais, norint eksportuoti dujas į ES. Tai yra vienas iš mūsų svarbiausių tikslų dėrybose. Kai kurie kolegos minėjo, kad jeigu bus pasirašytas susitarimas, tai ES turės e, vadovautis pagal JAV įstatymus e, e, galiojančiamis laisvos prekybos sutarties nuostatomis ir tuomet būtų galima automatiškai gauti importo er, leidimus, tačiau šis sprendimas neapsaugotų mūsų nuo JAF įstatymų pakeitimo ateitie. Mes to tarpu norime, kad į sutartį pačią būtų įtraukta nuostata, pagal kurią būtų galima užtikrinti dujų eksportą į ES ir būtent šiomis sąlygomis mes siekiame užsitikrinti, kad būtų patvirtintas mūsų pozicijos darybose, nuo kaip sureaguos į tai rinka, čia yra kitas klausimas. Darybininkai siekia sudaryti pačias geriausias sąlygas, pagal kurias būtų galima užtikrinti e, prekybinių srautų, prekybinių srautų nukreipimą Europos Sąjungą ir vidutiniu laikotarpiu padėtis rinkoje gali pasikeisti ir galbūt eksportas į ES galėtų tapti patrauklesnis nei dabar. Viskas priklauso nuo ekonominės padėties Azijos regione ir nuo tokių didelių partnerių kaip Japonijos pozicijos brandalinės energetikos klausimų. E, neaišku, ar Branduolinė energetika bus atgavinta Japonijoje, taip pat viskas priklausys nuo to, kai bus baigti pradėti Azijoje keli infrastruktūros projektai, kuriuos įgyvendinus JAF eksportas iš regionų galėtų tapti netoks patraukus. Mes galime spekuliuoti šiomis temomis, tačiau mes remiamės dabartinę padėtimi ir e, iš tiesų TTIP susitarimas galėtų smarkiai pagerinti bendrasias JAF eksporto sąlygas į ES. Dar vienas aspektas, į kurį nebuvo atkreiptas pakankamai dėmesys, šiame tyrimė susijęs su antroju mūsų tikslu energetinėse darybose su JAF, tai yra siekis e, sudaryti taisyklių sąrašą, siekiant abi šalis paskatinti investuoti į e, prekybą inovaciniais gaminiais ir produktais, turint omenyje, e, kad šioje srityje šiuo metu pasaulio mastu negalioja vienodos taisyklės, taigi mes norėtume prisidėti prie tokių taisyklių kūrimo. Ir tai yra dar vienas papildomas aspektas, į kurį nepakankamai atkreiptas dėmesys. Mes, e, aš čia ir baigsiu savo e, minčių dėstymą, nekantri laukime galimybės dar kartą atvykti į komitetą ir pateikti papildomus komentarus šiuo metu darybos su JAV. Tęsiasi aštuntasis darybininkų susitikimas, vyks čia Briuselyje. E, antrąją vasario savaitę Ir e, taip pat bus tengiamas įgyventi didelę masų skaidrumo iniciatyvą siekiant e, naujo proveržio šiose darybose. Pirmininkas, ačiū, mes jums pažadame nuolatinį kvietimą į mūsų komitetą informuočiau apie šios klausimus, jūsų atsakymai. Labai trumpai, kalbant apie medatologiją, ponui Eleriui atsakau. Pradžioje minėjau, kad e, ir labai aiškiai kad atsižvelgianti į tai, kad turėjome tik tai du mėnesius atlikti šiam tyrimui, tai e, pirminio, pirminio tyrimo atlikome nedaug, skaičiai visi surinkti iš jau egzistuojančios literatūros, remiantis ekonominės politikos tyrimų centro taikomų modelių, kuris yra taip pat naudojamas ir buvo naudojamas 2013 metais prekybos generaliniu direktoratu, kadangi neturime e, tiesioginės informacijos apie vykstančias dėrybas, tai mums trūksta ir atitinkamų skaičių, kalbant apie e, darbo rinkos statistinius duomenis, mes patys neturime. E, neturėjome galimybės surinkti atitinkamų kiekybinių duomenų dėl trumpo tyrimo laiko, dėl ekologinio ženklinimo Mes e, tikrai nesitikime, kad ES sumažins savo reikalavimus ekologiniam ženklinimui. Tai buvo pono Turmeso klausimas. Jeigu vertintumėte bandymus, tai atitiktis ekologinio ženklinimo e, pačioje Europos Sąjungoje kelia nemažai sunkumų, nes esama didžiulių skirtumų tarp valstybių narių. Be to Jeigu norime suderinti šios aspektus su JAV, tai turime pirmiausiai susitarti ES viduje, tačiau vis tiek nei e, energetikos, nei kiti generaliniai direktoratai neketina e, mažinti reikalavimų standartams. E, Nesiniai vyko tarptautinio masto konferencija, kurioje dalyvavo ES ir JAF atstovai dėl ekologinio ženklinimo ir ten buvo nu, diskutuojama apie tai, kokia linkme viskas turėtų pakrypti dėl klimato kaitos. Klimato kaita tam tikrą prasme galėtų tapti kliūtimi TTIP susitarimui, tačiau ES neturi tikslo, kaip teigia klimato ir kiti generaliniai direktoratai, e, kurie atsakingi už apivartinių taršos leidimų sistemą e, daryti nuolaidų, taigi šie klausimai liks tam tikra kliūtimi ir buvo užduotas klausimas dėl e, bituminio smėlio. Tai e, kūro kokybės direktyvo, direktyvos kontekste, jeigu jos nuostatos bus taikomos, tai e, JAV niekuomet negalės eksportuoti į ES tokio pobūdžio žaliavų ir tai taip pat vertintina kaip kliūtis derantis dėl e, sustarimo. <clears throat> Kadangi mm, esu ekspertas dujų srityje, galėčiau atsakyti su klausimą pakankamai išsamei, tačiau galėčiau tą padaryti asmeniškai dėl gamtinių dujų. Šiuo metu laisvos prekybos e, šalims, su kuriamis pasirašytas laivos prekybos sutartis, e, E, yra taikomi vienokie leidimai e, eksportuoti dujų kiekį šalims, su kuriamis nėra laisvos prekybos sutarčių, mažesni kiekiai yra taikomi, pasirašius laisvos prekiaus sustartimą, dujų eksporto srityje didelių pranašumų ES nesulauktų. Ponas Turmes kalbėjo, kad esama didžiulių kainų skirtumų gamtinių dujų atskirose kontinentuose šiuo metu. JAV daug patraukliau eksportuoti dujas į Aziją nei į Europą. Jeigu turėtumėte dar papildomų techninio paužio klausimų, galėčiau juos atsakyti atskirai. Noriu tik papildyti, nes į vieną klausimą nebuvo atsakyta iš pirmojo klausimų rato dėl mokslinio tyrimo ir plėtros. Tie statistiniai duomenys, kuriuos mes vertiname savo tyrimė, neleidžia tvirtinti, kad moksliniai tyrimai ir e, plėtra bus perkelta į jungtinės valstijas, tai yra didelio arba esminio smegenų nutekėjimo į Junktinės valstijas neįvyks mūsų vertinimu. Kalbant apie e, darbo rinką, tyrimė yra išsamesnės informacijos, kalbant apie mastus, tai maždaug pusė procento gali padidėti užimtumas, tačiau viskas priklausys smarkiai nuo pasirinkto uh, scenarijus, tačiau bendrasis poveikis darbo rinkai mūsų vertinimu neturėtų būti ypatingai teigiamas. Tik apibendrindamas noriu pasakyti, kad buvo dar kitų klausimų dėl ISDS, e, atsinaujinančių energijos šaltinius smulkų į verslą. Dauguma atsakymų šių klausimų yra mūsų tyrimai. Jeigu turite papildomų klausimų, galime tą padaryti atskirai ir kviečiame jūsų klausimus, kurių, į kuriuos atsakymų nerasite mūsų tyrimo išvadose, pateikti mums raštu ir mes juos atsakysime vėliau. Labai ačiū, mėly ponai, už jūsų sutiktą informaciją. Kaip matote, šis klausimas mūsų komiteto nariams labai rūpi ir mes tikimės kad jūs pas mus apsilankysite kartu su komisijos atstovais dažniau visi esame pasirengę diskutuoti labai išsamei. Dar kartą dėkui už jūsų tyrimo pristatymą. Ir dabar pereikime prie devintojo darbo atvarkės klausimo. Nauja ES miškų strategija miškams ir su mišku susijusiam sektoriumi. Prieš kelius metus komisija paskelbė komunikatą apie naują Europos miškų strategija skirta miškams ir su mišku susijusiam sektoriui ir parlamentas savo pranešimu pateikė tam tikrą atsaką arba netgi nuomonę dėl Žemės ūkio komiteto, kuris yra pagrindinis e, šiuo klausimu e, pranešimą pranešėjas yra ponas Grubarčiakas ir norėčiau dabar pas, paprašyti jį pristatyti savo nuomonę. Dziękuję bardzo. E, panie Przewodniczący. Dėkuoju, ponia pirmininkė, panas ir ponai. Gal keletą sekundžių palauksiu, kol kolegos išeis iš salės. Dėkuoju. Mūsų parengta nuomonė yra nuomonė dėl naujos ES miškų strategijos miškams ir su e, mišku susijusiam sektoriui. Miškai yra labai svarbus sektorius tiek ekonomikai, tiek e, svarbus kultūrinių požiūrių ir socialinių požiūrių sektorius. Dažnai miškai yra nacionalinis paveldas, jie yra saugomi, e, valstybių narių. Miškai taip pat yra paveldas ir turtas, kurį turime perduoti kitoms kartoms. Todėl būtina tą paveldą puoselėti, saugoti ir su juo elgtis labai atsargiai, priimant sprendimus. E, Europos Sąjungoje miškai užima 40 e, virš procentų žemės paviršiaus. Kitose pasaulio dalyse miškų plotas mažėja, to tarpu e, Tačiau miškų plotas ES didėja. Šiame sektoriu ES dirba virš 3,5 milijono žmonių. Tad tai iš tikrųjų svarbus ekonominių vystimosi požiūrių e, taip pat e, sektorius. ES aki šios ryties yra labai griežtas, tačiau čia yra remiamasi gerąją praktiką. Mūsų nuomonė remiasi tam tikrais e, esminės e, svarbos aspektais. Visų pirma, turime galvoti apie ekonomikos vystimą ir užimtumą. Tai e, yra ypač svarbu dabartinėmis krizės sąlygomis. Būtent toks požiūris turi būti įtvirtintas Europos Sąjungoje. Turime siekti piliečių gerovės didėjimo ir ekonominio vystimosi, tai ypač svarbu regioninėme kontekste. Ekonominis vystimasis ne visuomet būna lengvas dalykas e, vietinių e, lygmenių, tad miškai čia yra pakankamai didelį potencialą turinti sritis ir ypač jaunimui, todėl būtina užtikrinti tinkamas darbo sąlygas tame sektoriuje. Šis sektorius gali iš tikrųjų atverti labai daug naujų perspektyvų, turiu galvoje naujas, e, e, naujus produktus ir paslaugas Ir tai iš tikrųjų svarbus aspektai, nes miškai vaidina svarbu vaidmenį ne tik tai tuo požiūriu, tačiau ir aplinkosaugos požiūriu, nes miškai sugeria didžiausią dalį CO2. Tad tai be gal svarbus aspektas e, kovos su klimato kaita požiūriu. Reikia taip pat priminti, jog Europos Sąjunga turi ribota kompetencija miškų srityje, kadangi šis sektorius patenka į daugiausiai šimtinę valstybių narių kompetencijos sritį ir regioninių lygmenių iš tikrųjų gali būti daug nuveikta, tačiau dėl to yra ir daug skirtumų. Europos Sąjunga tarptautiniu lygmeniu turėtų vaidinti svarbu vaidmenį finansuodama ir investuodama į šį sektorių, galvodama apie miškų nykimą, apie kovą su įvairiais e, parazitais, kenkėjais e, miškuose. Visi komentarai, kurios pareiks pateiks e, kolegos, bus atidžiai išklausyti, stengsimės juos e, atsižvelgti, pateikdami būsimus pakeitimus. Dėkuoju už nuomonės e, pristatymą. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėlėms pranešėjams, tačiau prašyčiau, kad kalbėtumėte ne ilgiau kaip dvi minutės, ponia Virkūnė, EPP, EPP frakcijos vardu. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti ponui. E, Grobačik už e, nuomonės e, rengimą ir už e, puikų bendradarbiavimą. Šioje strategijoje labai, šioje nuomonėje yra svarbu tai, jog pabrėžiama miškų svarba ekonomikos kontekste bei miškų teigiamas poveikis įvairiais aspektais. Miškų politika miškų strategija turi būti plėtojama ES ir nacionaliniu lygmeniu. Aš manau, kad e, būtina pabrėžti miškų vaidmenį klim, kovos su klimatu kaita kontekste. Mes turime naudoti miškus tvariai ir uh, išnaudoti jų CO2 apsarbavimo potencialą. Taip pat e, turime užtikrinti e, tvarų ir tvarų biomasės e, naudojimą, galvojant to pačiu ir apie apsirūpinimą savo energetiniais ištekliais. Aš manau, kad miškai iš tikrųjų atveria daug įvairių galimybių. Mums būtina taip pat telkti dėmesį ir į kitus svarbius aspektus susijusius su e, miškais, kalbant apie skaitmeninę darbo tvarkę, skaitmeninę Europą, mes norime kad Europa būtų vieninga skaitmeninėme sektoriuje. Lygiai to paties siekiame ir miškų sektoriuje. Daug valstybių narių turi duomenų bazės šio sektoriaus ir turime visą tai kelti europinį lygmenį. Dėkuoju ponui e, Grubačiak už nuomonės e, rengimą ir pristatymą. Miškai susiję su be galo dideliu spektru aspektų. Mes turime išnaudoti anglės dvideginio sugerimo potencialą ir miškų sektoriuje įtvirtinti žalios ekonomikos koncepciją. Miškai dabar miškai taip pat yra didelis užimtumo potencialas. Šiame sektorėje dirba iš 3 milijonų europiečių. Mums, kaip ir kitose e, sektoriuose, rūpi užtikrinti aukštą darbo jėgos kvalifikaciją šiame e, sektoriuje. Miškų e, sektorius visų pirma susijęs su e, kaimo vietovėmis, su regioninė politika. ES turi skatinti geros kokybės darbo vietų kūrimą čia, kaip ir apskritai visur ES buvo kalbama apie klimato kaitą ir miškų vaidmenį čia. Taip, miškai absorbuoja daug CO2, tačiau miškai taip pat padeda mažinti išmetalus. Turime pabrėžti mokslinio tyrimo aspektą šiame kontekste ir žinome, kad yra aukštos pridėtinės vertės gaminių šiame sektoriuje, yra didelis augimo potencialas, e, Ir čia svarbi sąsaja su statybos sektoriumi. Mokslinių tyrimų dimencija, čia man atrodo labai svarbi ir aš manau, kad e, pranešime turėtų būti minimas subsidiarumo principas taip pat. Muchas gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Manęs nestebina, kad Europos Sąjunga visą laiką kad Europos Sąjunga kalba apie žmonės kaip apie makroekonominius elementus. Miškus visą laiką taip ir į miškus visą laiką taip ir žiūrime, miškai tai yra medžio, biomasės, E, išteklių šaltinius, tačiau tai yra taip pat ir bioįvairovės prie, e, prieglopstis, e, kuris padeda kovoti su klimato kaita ir padeda saugoti vandenį bei mažinti CO2 kiekį atmosferoje. Mes turime miškus laikyti bendrų turtų, o ne prekybinių išteklių, kurį reikia eksploatuoti. E, turi būti kovojama prieš privatizavim, prieš miškų privatizavimą. Daugiau negu 60 procentų e, miškų yra privatus, Portugalijoje pavyzdžiui net 90 procentų miškų yra privati nuosavybė. Šiandieną mes matome tokį reiškinį kaip miškų kirtimas. Iš to kyla 20 procentų e, CO2 išmetimo. E, miškai yra universalus turtas, visų turtas, jie turi būti saugojami, mes turime atsakingai į juos žiūrėti ir e, atidžiai sekti, kas vyksta miškuose, ne tik tais mūsų šalyse, bet ir už jos ribų. Pirmininkas, ačiū. Ar žaliųjų frakcijos vardu kas nors nori pasakyti? Pasisakyti? FDD? Ponas Federlė? Atrodo, jo nėra. Kągi tuomet ponas Piper. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimo projektas yra parengtas tolygiai, mus padrasina, turint omenyje, kad Europos miškų plotai pusę procento per metus padidėjo, o tai reiškia, kad miškų ūkija vadovaujamasi e, ekologiniais principais, tai naudinga tai tiek ekonomikai, tiek kovai su klimato kaita, norėčiau pristabdyti tuos, kurie teigia, kad ES turėtų labiau rūpinti savo miškais. Taip, tokių siekių yra įtraukti miškų plotus į priekybos apivartinės taršos leidimais sistemą kai kuriuose valstybėse narėse to siekiama, tačiau jeigu mes palygintume uh, miškų ūkį su žemės ūkiu, ką reikštų jeigu Europai būtų su teikiamos teisėkuros galios miškų ūkio srityje. Jeigu įtrauksime dabar miškų plotus į ETS sistemą, tai reikštų, kad Europa turėtų nustatyti miškų atsodinimo principus, miškų struktūrą ir visa Europos biurokratijos našta gultų ant Europos miškų plotų ir būtent aš ir pasigendu tos raudonosios linijos, kurią reikėtų nubrėžti šiame pranešime, e, keitimasis patirtimi geriausia praktika yra teigiam dalykai, tačiau tikrai nereiktų perkelti teisėkuros kompetencijų ES lygį šioje srityje. Ačiū, kolega Fredrik. Labai ačiū, aš lakstu. Uh, this is a really important file and Aš e, Žemės ūkio komitete taip pat turėjau pasisakyti, tad e, tenka labai nemažai palakstyti, labai mm, rūpinomės dėl ES kompetencijų miškų srityje. Mums labai, e, labai gerai, kad deklaruojame, kad valstybės ir toliau turi išlaikyti miškų valdymo galimybės, bet juk kad taip būtų, reikia veikti. Pavyzdžiui, reikia veikti mm, mokslo tyrimų srityje, norėčiau vieną naują pavyzdį paminėti. Pavyzdžiui, paklodės, kurias daro iš medžio, kurios yra daromas iš medžio, pardavinėjamos Ikėjoje. Manau, kad e, tai gali sukurti nemažai darbo vietų. Savaime suprantama, kad mes turime liautis E, kūrė biokratiją arba bent jau ją riboti. Mes turime labai daug privačių nedidelių miškų, e, kurie turi nešti didžiulę administracinę naštą. Žinoma, mes pasisakome už žalę augimą, galime daryti, gauti daugiau iš mūsų miškų, pavyzdžiui, Suomija arba e, šve, Švedija. Ta parodo, miškai, net, net, miškuose netiek išteklių, kiek buvo prieš 40 metų, tačiau mes ir toliau juos eksploatuojame. Reikėtų paprašyti, kad būtų, gali, kad būtų naudojama kaip daugiau, galima daugiau pramonėje e, žaliosios naftos, kuri yra išgaunama iš miško medžiagos. Mes e, turime pasitelkti subsidiarumo principą miškininkistės e, srityje. Galime aptarinėti, pavyzdžiui, tokius klausimus, kaip e, ką daryti iš privačių miškų. Tik pats e, savininkas nuspręs, kam parduoti tą mišką, bet mes galėtumėm numatyti kažkokias bent jau gairias. Pirmininkas, labai ačiū. Dabar norėčiau paprašyti komisijos atstovų pasisakyti. Panas Ignacijos Jauhanė iš kultūrų DG generalinio direktorato. Labai atsiprašau, tačiau jūsų minėtas kolega negalėjo atvykti Aš e, atstovauju e, mūsų padaliniui, dėkoju už komentarus. Mes esame sužavėti tokiais komentarais ir labai nekantriai laukiame galutinės šio pranešimo versijos. Pirmininkas. Ačiū. Norėčiau padėkoti pasisakantiems. Dabar turėtų kažką pasakyti pranešėjas. Prašau tik trumpai ir glaustai. Dėkoju. Ačiū visiems už bendradarbiavimą. Te, toliau raginu visus bendradarbiauti, kad e, kartu galėtumėm kurti šviesę ateitį ir uh, išsaugoti miškus. Pirmininkas, ačiū pranešėjui toliau informaciją noriu pateikti. Galima teikti pakeitimus šiam pranešimui iki 29 dienos vidurdienio. Visiems labai ačiū už dalyvavimą diskusijose. Po kelių minučių bus koordinatorių posėdis, rytoj pradedame 9 valandą, o rytoj po pietų taip pat dirbsime nuo 15 valandos. E, vienas po kito seka posėdžiai, įvairiose partijose yra keturi koordinatoriai nuo didžiausių frakcijų, laukiame dar žaliųjų, GUE ir FDD. Taigi palauksime dar keletą minučių. O tie, kurie koordinatorių posėdėje nedalyvauja, prašomi palikti salę. Ačiū visiems už kantrybę. Rytoj dar septynios valandos posėdžio įtre komitete mūsų laukia.